Mėly kolegos, prašom užimti savo vietas. Pradedame posėdį. Prašau, susėskite. Vielen Dank. Ačiū. Pradedame. Tęsime posėdį. Pirmiausiai, techninio pobūdžio pastebėjimai. Pranešiu, kokios frakcijos buvo sudarytos. Europos liaudies partijos krikščionių demokratų grupė, EPP, 221 narys. Toliau Europos parlamento socialistų ir, ir demokratų pažangio alijanso frakcija, SRD 191 narys. Europos konservatorių ir reformuotojų grupė, trumpinys ECR, 70 narių. Toliau liberalų ir demokratų alijanso už Europą frakcija, trumpinys ALDE, 67 nariai. Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija Šiaurės šalių žalieji kairieji, GUE NGL, taip trumpiname, 52 nariai, žalieji, Europos laisvasis alijansas, trumpiname VALE, 50 narių ir frakcija Laisvės ir tiesioginės demokratijos Europa, trumpinys bus EFDD, 48 nariai. 58 nariai neprisijungė prie frakcijų. Šis pareiškimas yra padarytas pagal 32 e, straipsnį mūsų darbo tvarkos taisyklių penktąją jo dalį perduodama informacija pirmininkui. Birželio 18 dienos raštą gavome taip pat ir nuo